šeštą dalį pirmininkų suveigo komitetų, nariam, komitetų pirmininkams pranešė, kad tartos prekybos komiteto rekomendacija nepareiškia prieštaravimo dėl drago teisės akto ir mes tokiam sprendimui neprieštaravome. Šis, ši rekomendacija bus laikoma patvirtinta, jeigu ne viena frakcija arba 40 parlamento narių per 24 valandas šią rekomendaciją nepaprieštaraus. Tokiu atveju, jeigu taip įvyktų, dėl rekomendacijos reikės balsuoti. Rekomendacijos tekstą rasite plenarinio posėdžio tinklapyje. Transporto komitetas <clears throat> paskelbiu.